Mėly kolegos, pradedame pirmąjį mūsų komiteto 2020 m. posėdį. Kaip visi žinote, lemiami tai metai žemės ūkio politikai, ypač kalbant apie finansinę E, daugiametę finansinę programą 21-27 metams ir taip pat nepamirškime ir paties e, turinio įvairių aspektų žemės ūkio politikos, kuriuos taip pat dabar turime numatyti 21-27 metų laikotarpiu ir mūsų komitetas čia tampa labai svarbus ir visų akis Europoje krypsta į mus. Tiek ūkininkų, tiek ir visų kitų. Siūlau pradėti, nedelsiant, gana ilga mūsų darbo tvarkė, taigi iš karto ir tvirtinkime darbo tvarkę, jeigu nėra prieštaraujančių. Ne, tuomet ją ir tvirtiname. Dar atkreipsiu dėmesį, jog ir Šis posėdis yra transliuojamas internetu. Vertimas žodžiu užtikrintas į visas oficialias ES kalbas, išskyrus estų, latvių, maltiečių ir gėlų. Trečias darbo atvarkės punktas dabar - posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu nėra prieštaraujančių ir juos tvirtiname. Ir tuomet galime pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Nuoširdžiai sveikinuosi su Kroatijos žemės ūkio ministre, dabartinės ES tarybos pirmininkės Kroatijos žemės ūkio ministrė Marija Vučkovič. Tikiuosi teisingai daugiau mažiau ištariau jūsų pavardę. Taigi, džiaugiamės matydami jūs čia ir turėdami galimybę pasikeisti su jumis nuomonėmis. Pirmininkaujantį Kroatiją pasirinko šūkį Stipri Europa iššūkių kupiname pasaulyje. Yra numačiusi daug nuveikti, bet mūsų komitetą ypatingai uh, domina be abejo tai, kas susijęs su žemės ūkio politika per šį pusmetį, ką planuojate padaryti tiek kiek tai susijęs su daugiamete finansinė programa, tiek ir su kitais aspektais, kuriuos tikriausiai iškels ir kolegos mūsų komiteto nariai. Taigi dabar turite maždaug 15 minučių pristatyti Kroatijos prioritetus pirmininkavimo metu žemės ūkio srityje, o vėliau turės galimybę jums užduoti klausimus mūsų kolegos. Taigi, gerbiama ministrė, žodis jums. Poštovani predsjedniče Odbora za poljoprivredu. Gerbiamas eh, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkė, pana Juns, gerbėmieji kolegos, parlamentarai. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti Kroatijos pirmininkavimo prioritetus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei miškų srityje. Kroatija perima pirmininkavimą sunkiais iššūkių laikais, perima taip pat labai sudėtingus ir žemės ūkio klausimus. Tai yra iššūkis, bet kartu ir garbė šiais klausimais dirbti. Mes esame jauniausia ES valstybė narė ir praėjus tik septyneriems metams perimame ES valdžias į savo rankas. Praėjus septyneriems metams nuo mūsų įstojimo. Pasaulis pirmas iššūkių ir turime strateginę darbo tvarkę 19-24 metams. Mes bandysime spręsti labiausiai kritiškus iššūkius, tokius kaip, kad pavyzdžiui, netolygia ekonominė veikla, klimato kainta, e, populizmo e, iškelimas. Mūsų prioritetai kokiegi. Pirmiausia, ES e, vystimasis. Mes norime, kad ES piliečiai, visi ES piliečiai E, gyventų įtraukioje visuomenėje, oriai. Ir tam, aišku, reikalingas atitinkamas biudžetas ir atitinkamos programos turi būti prioritetinės. BŽUP mūsų ūkininkams bei kaimo vietovių gyventojams labai svarbi, bet lygiai taip pat jis svarbi ir visiems ES piliečiams. Būtent todėl, pirmininkaujant Kroatijai, mes akcentuosime uh, atvirą bendradarbiavimą tarp teisės aktų leidėjų, institucijų. Taip pat šiandienos diskusiją galiu pasakyti prisidės prie to, nes mes turime bendradarbiauti tam, kad kuo geriau atstovautume piliečių interesus. BŽUP yra viena iš kompleksiškiausių politikos ryčių, ji patyrė keletą reformų ciklų ir štai šis reformų ciklas, šio reformų ciklo metu mūsų prioritetas bus supaprastinimas, subsidiarumas ir tvarumas. Ne vienerius metus BŽP buvo plėtojama, na, o šiandien atsidūrėme tokioje situacijoje, kai sunku tiesiog pakelti visas tas taisyklės sukurtas per tiek metų. Štai pavyzdžiui, ūkininkai sako, kad jie norėtų laikytis taisyklių, bet tos taisyklės taip dažnai keičiasi, kad jie jau patys nebežino, ar laikosi paskutinių visų taisyklių. Todėl mes pasisakome už supaprastinimą. Kroatija ir toliau tęs ankstesnių pirmininkaujančių valstybių pradėtą darbą, bandys supaprastinti, toliau supaprastinti parla, reglamentus. Mes stengsime BŽP padaryti paprastesnę smulkiesiams ūkininkams ir lygiai taip pat dirbsime su nacionaliniais strateginiais planais. Mes nepageidaujame griežtų, neproporcingų sankcijų, už, pavyzdžiui, nedidelės klaidas, kurias padaro ūkininkai. Mes nenorėtume, kad tai nuo to nukentėtų ir valstybės narės. Juk ir pačios valstybės kartais gali šiek tiek nuklysti nuo reglamento, gali klaidų padaryti ir labai dažnai tai netgi netyčia nutinka. Būtino, busimoji pagal būsimąją BŽUP valstybių narių atsakomybė didėtų. Kroatija, kaip ir kitos valstybės narės, pasisakė už tokį požiūrį. Turint galvoje dabartinę ES situaciją, mes manome, kad pačios valstybės narės geriausiai e, gali reaguoti į tas kompleksiškas nacionalinės situacijas ir atremti iššūkius dėl to kylančius. Taigi mes kartu bandysime e, ieškoti geriausių sprendimų nacionaliniams strateginiams planams. Na, o dabar trumpai apie tvarumą. Tvarumas, ko gero, būtų pagrindinis BŽUP diskusijų leitmotyvas. Tvarumas vėl iškyla į pirmasis linijas, kai kalbam apie BŽP ir apie žaliai kursą. Be jokios abejonės yra glaudus ryšys tarp aplinkosaugos ir žemės ūkio. Žemės ūkis glaudžiai susijęs su aplinkosauga, su bioįvairove. Žemės ūkio ministrai ministrų tarybos metu tai tik tai patvirtino. Jie pasisakė už aukštesnės aplinkosauginės ambicijas per ateinantį laikotarpį, tačiau kyla natūraliai kitas klausimas, kaip tas ambicijas finansuoti iš biudžeto. Reformų e, paketas numato geresnę klimato ir aplinkos apsaugą. Yra finansuojamos veiklos e, klimato srityje, tačiau tuo pat metu mažinamas BŽP biudžetas. Kągi tai reiškia? Sudėtinga bus siekti aukštesnio finan... ambicijų lygio, jeigu nebus skiriama pakankamai ir daugiau lėšų BŽP. Jeigu sieksime aukštesnių, ambicingesnių tikslų, tai tokiu atveju reikia tinkamai įvertinti ūkininkų įnašą juk jie labai smarkiai prisideda saugant aplinką ir išteklius, gamtinius išteklius. Neturėk, neturėtume pamiršti, kad e, žemės ūkio žemės ūkis susijęs ne vien tik tai žemės ūkio produktų produkcija, bet taip pat ir su aplinkos apsauga, o tai puikiai atspindėta yra ir BŽUP. Aš asmeniškai pasisakyčiau už naująjį požiūrį į žemės ūkį. Turime žemės ūkį siekti su aplinkos apsauga. ES daugybė ūkininkų yra ne pirmos jau kartos, kažkelintos kartos ūkininkai, kurie saugo tas žemės tam, kad jas perduotų ateities kartoms. Taigi dar iki tvarumui tampant politiniu terminu, uh, Ūkininkai saugojo gamtą, žemę. Na, o dar taip pat mūsų laukia 21 metų perinimo laikotarpio reglamentas. Kitos savaitės Agrifish taryboje bus apie tai kalbama ir labai tikimės, kad per keturis ateinančius mėnesius bus dėl to susitarta. Mes taip pat norėtume paprašyti parlamento užtikrinti trilogo e, pradžią ir taip pat tinkamą eigą tam, kad galėtume užtikrinti tinkamas sąlygas ūkininkams 21 metais. Pirmininkaujantį valstybę mano, kad šis teisės aktas neturėtų būti įtakotas politinių interesų, tai turi būti tik tai techninis susitarimas. Mes uh, pasisakome už senas taisyklės su naujomis priemonėmis. Ir neturėtume pamiršti, kad neturėtų būti nutraukiamos investicijos jokių būdų į žemės ūkį bei į kaimo vietovės. Taip pat vienas iš prioritetų būtų žalesis kursas ir strategija iš ūkių, nuo ūkių prie stalo. Jau vyko pirmosios diskusijos šiuo pastaruoju klausimu. Gavome pirmosius atsakymus ir štai per ateinantį pusmetį Kroatija ketina aktyviai su šiuo klausimu dirbti. Štai taryboje uh, Agrifish grupėje apie tai bus tarba, daug apie tai kalbama. Per keletą pastaruos, pastarųjų dešimtmečių keitėsi mūsų mentalitetas Europoje. Europiečiai dabar vis uh, Europiečiams dabar vis labiau, vis svarbesnė yra aplinka, ekologiška, švari aplinka. Būtent todėl mes pasisakome iš ES iniciatyvas, kurios yra bendrojo, naujojo požiūrio dalis. Aš tikiu, kad komisija, kaip tikroji vizionierė, mus ves tos ateities, naujoviškos, novatoriškos Europos link. Na, o dabar kas dėl tos strategijos iš nuo ūkių prie stalo? Tai, tai yra susiję su žemės ūkio standartais ir maisto sauga. Kroatija už tai, kad būtų mažinamas pesticidų naudojimas, o tai labai svarbu tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatai. Pirmininkaujančioji akcentuos natūralių, ne cheminių medžiagų svarbą kovojant su kenkėjais. Reikia mažinti priklausomybę nuo pesticidų. Juk tai lygiai taip pat mažina ir mūsų konkurencingumą. Labai džiaugiuosi matydama, kad komisija suprato, jog svarbu ES lygių dirbti gyvūnų gerovės srityje. Europ... Kroatija nuo pat pradžių pasisakė už šią iniciatyvą. Mes dirbsime konstruktyviai tokiais klausimais kaip gyvūnų gerovė transporto srityje, auginimo sąlygos. Ir mes bandysime užkirsti kelią nelegaliai prekybai naminiais gyvūnais arba ūkio gyvūnais. Lygiai taip pat labai svarbus mums bus ir miškai. Pirmininkaujanti Kroatija pasauliniu lygiu bandys dirbti šioje srityje. Miškų apsauga turi būti taip pat vienas iš strateginių ES prioritetų po 2021 metų. Mes e, kaip tik šiais metais, 21 metais, ko gero, turėsime ir naują iniciatyvą. Žaliasis, žaliajame kurse yra pripažįstamas poreikis uh, būtinybę netgi atsodinti miškus, tačiau lygiai taip pat reikia atsižvelgti ir į nacionalinės valstybių narių situacijas, nes kai kuriuose valstybėse narėse jau yra labai e, ir taip jau yra labai e, dideli miškų plotai. Europos Sąjunga turi skatinti miškų apsaugą kaip e, galingas ekonominis pasaulinis žaidėjas Europos Sąjunga E, gali daryti įtakos ir šalims partneriams bei prisidėti prie nykstančių miškų apsaugos. Neturėtume pamiršti, kad šis modelis Kroatijoje konkrečiai taikomas daugiau nei 250 metų. Buvo netgi moksliškai įrodyta, kad tos miškų atsodinimo iniciatyvos labai naudingos ekonominiai, socialiniai, ekologiniai sričiai. Tai gali sušvelninti klimato kaitos padarinius. Ir lygiai taip pat mes galime geriau atremti iš gamtos kylančius iššūkius. Labai dažnai, kai kalbame apie žemės ūkį, yra kalbama apie problemas. Tačiau daug yra ir teigiamų pavyzdžių e, naujų technologijų naujų galimybių tiksliau, o štai naujosios technologijos mums geriau e, padės išnaudoti e, turimus išteklius ir užtikrinti tvarumą naudojimo. Naujosios technologijos gali būti mums naudingos kasdienėme gyvenime, na, o naujosios technologijos, aš esu įsitikinusi, pritrauks ir daugiau jaunimo, paskatins juos likti kaimo vietovėse. Uh, Tai labai svarbu siekiant užkirsti kelią kaimo vietovių tuštėjimui, su kuriuo, kaip žinia, susiduria ne viena valstybė narė. Pirmininkaujanti Kroatija tęs anksčiau pradėtas iniciatyvas susijusias su technologiniais sprendimais. Pavyzdžiui, paimsiu bioekonomijos, ekonomikos tiksliau, e, pavyzdį žemės ūkio ir miškų valdymo srityje. Bioekonomika gali suteikti naujų galimybių, sukurti naujų darbo vietų bei sukurti daugiau tiesiog didesnės pridėtinės vertės. Iš to gali atsirasti ir nauji, novatoriški produktai. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į smulkiųjų ūkininkų vaidmenį. Kaip žinia, smulkieji ūkininkai uh, yra ne vienos valstybės narės žemės ūkio pagrindas. Nedideli šeimininiai smulkieji ūkiai yra labai svarbus ir mes turime dirbti visi kartu tam, kad užtikrintume jų plėtrai tinkamą teisinę sistemą. Tie ūkiai turi tapti stipresniais, labiau matomais Ir būtent tokie ūkiai turi atgaivinti mūsų kaimus ir apskaitai kaimo vietovės. Pirmininkaujančioji Kroatija ir Europos parlamentas per šiuos ateinančius šešis mėnesius susidurs su ne vienu iššūkiu. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks dirbti visiems kartu ir iš anksto dėkoju Jums už klausimus. Dėkoju. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Dėkojame gerbiamai ministrai už Kroatijos pirmininkavimo programos pristatymą. Tikrai nemažai numatyta per ateinančius kelis mėnesius nuveikti. Dabar pradėkime tuomet klausimų raundą nuo koordinatorių. Pone Bortman. Ponas Bortman. Dvi minutės. Uh, Sveikinuosi nuoširdžiai su ministre. Tikrai labai įdomus klausimai mums rūpintis buvo aptarti. Iš tiesų neturiu ką daug savo ruoštų pridurti. Daugiau mažiau sutampa mūsų prioritetai. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad reiktų dar labiau kreipti dėmesį į tai, kad e, išmokos tikrai veiksmingai būtų panaudojamos ir pasiektų būtent tuos mažuosius ūkininkus, šeimos ūkius, kuriems tos paramos ypatingai reikia. Jie labai prisideda prie mm, kaimo e, vietovių gyvavimo palaikymo ir žemės ūkio ten palaikymo. Taigi svarbu yra priimti tos sprendimus, ne vien tik e, tuščiais e, žodžiais kalbėti, neretai taip vyksta viskas. Ir tai be abejo glaudžiai susiję ir su tvarumo aspektu. Didelė dalis ūkių, kaip ir jūs sakėte, labai e, progresyviai e, nusiteikia, e, galvoja apie tvarumą, tikrai nenori e, sunaikinti savo ūkių ir e, nori, kad e, išliktų jų žemė, toliau būtų dirbama ateities kartų, ypač jeigu kalbėsime apie šeimos ūkius. Dabar tokie laikai, kai apskritai yra daug kritikos strėlių paleidžiama į žemės ūkį kaip sektorių, e, bet iš tiesų pasižiūrėkime, kiek yra vietovių, kur labai tvariai yra ūkininkaujama. Dėl pereinamojo laikotarpio e, nuostato, tai taip sutinku su jumis, tai yra techninio pobūdžio reglamentas ir reikia kuo greičiau išspręsti viską, kad tie klausimai būtų sureglamentuoti. E, strategija busimoji taip pat ir mums rūpi ir tarybai be abejo. Agrifish tikimės, kad bus atsakingi e, atsakingas lygmuo, nes tikrai neretai mėginama e, šią sritį nugnypti, per leisti kūruoti tiems, kas daugiau kalba apie mm, maisto produktų gamybą ir vartotojus. Tai iš tiesų e, tas yra labai svarbu, o dėl tvarumo aspekto aš visiškai sutinku su jumis, tad nebesiplėsiu ir sėkmės tik palinkėsiu. Ačiū ponui Dorfman, dabar kolega De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu nuoširdžiai pasisveikinti su gerbiama ministre. Sėkmės per pirmininkavimo pusmetį žemės ūkio politika tikrai e, svarbis rytis. E, turime dabar galvoti tiek apie parlamento, tiek apie tarybos poziciją dėl visų trijų teisės aktų su reformomis šioje srityje susijusių. Turime numatyti aiškias taisyklės, kurios lemtų labai konkretų rezultatą. Taip pat kalbėjote apie žalėjį kursą. Čia labai džiaugiamės tuo pasiryžimu pademonstruotų komisijos ir komisijos vadovės von der Leyen tikrai žaliajam kursui ir, ir žemės ūkio sfera yra labai svarbi ir lemiama, bet čia reikia tada ir galvoti apie tokią politiką tos ryties, e, kuri nekeltų grėsmės e, būti renacionalizuota. E, žemės ūkio bendroji politika be abejo turi ir pranašumų, ir trūkumų, bet vis dėlto jau 50 metų uh, E, ir daugiau taip būtent ūkininkaujame ir nenorime, kad tai būtų prarasta. E, visos 27 valstybės narės, jeigu pradės savo priemonės taikyti, tuomet žlugs bendroji žemės ūkio politika. Labai svarbu, kad turėtumėm bendrą požiūrį ir jo laikytumėmės. Ir tai darydami e, numatome naujas inovacijas, vadinamasias eko schemas, tas žaliasias priemonės, dėl kurių sprendžiama bus Bruselėje, o tada E, valstybės narės jau galėtų savo ruoštų lankščiau jas įgyvendinti. Čia vyks tikriausiai gana intensyvios diskusijos e, per Kroatijos pirmininkavimą, e, nes reikia ir parlamento vaidmenį apibriežti tam būtina skirti laiko. Na, o ūkininkams turime aiškiai galėti pasakyti, kad ši politika toliau bus tesama, dėl to ir pereinamo laikotarpio nuostatos yra dabar aptariamos. E, Toji techninio pobūdžio dalis be abejo greitai buvo patvirtinta per bendro sprendimo prieimimo procedūrą, vis dėlto parlamentas ir taryba turės sutarti dar ir gali būti, kad e, šiokių tokių pakeitimų mums norėsis. Ačiū, gerbama ministrė, Jums už pristatymą ir sėkmės pirmininkaujant tikriausiai netrukus ir vėl susitiksime. Ačiū. E, dar atkreipsiu dėmesį, kad visi laikytumėtės e, kalbėti skirto laiko. Tas yra svarbu. Ir dar reikia, reikia pridurti prie viso to, kad švediškai galite kalbėti, bet e, e, nebus į švedų kalbą verčiama, tai e, susijęs su lygos atveju švedų e, kabinoje. Taigi tęsime toliau. Ačiū gerbiamą ministrę, dėkoju, kad atvykote čia, kad e, diskutuojate su mumis. E, noriu pasveikinti Jūs. Tikrai puikiai prisistatė Kroatija ir per žalėją savaitę, per žaliosios savaitės mugę e, Berlyne. Jums paskirtas svarbus įvertinimas. Man kas svarbu atrodo ypatingai, tai ar manote, kad su žaliuoju kursu susiję tikslai iš tiesų turėtų būti integruojami į dabartinę žemės ūkio politiką, nes aš nerimauju dėl to, kad jeigu lauksime žaliojo kurso mm, kontekste numatytų tikslų, tai tada tik dar labiau komplikuosime visą situaciją ir tai nieko gero net neš. Ir ar taryba galvoja E, numatyti poveikio vertinimą rimtesnį dėl to, kas laukia ūkininkų. Visuomenė be abejo kalba ir apie gyvūnų gerovę, bioįvairovę, tvarumą, rūšių įvairių išsaugojimą ir taip toliau ir panašiai, bet tai sukelia kaštų daugybę ir visą tai nugulant ūkininkų pečių, o ypač mm, E, mažmeniniai prekybininkai, pavyzdžiui, nelabai pasirengę mokėti daugiau ūkininkams už tiekiamą produkciją. Taigi turime galvoti apie tai, kada mm, ta situacija pasikeis, nes ūkininkai irgi turi iš kažko gyventi. E, tuo pat metu, e, kai matome, kad e, pinigų paramos vis mažėja, tuomet kyla didelis susirūpinimas mažaisiais ūkiais ypatingai. Mm, perinamo laikotarpio nuostatos čia be abejo yra labai svarbios tam, kad ūkininkai e, žinotų užtikrintai, kad e, politika ir toliau bus tęsiama tvariai. Ačiū, toliau kolega Hoislė. Ačiū, panė ministrė, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Taip sakant, mes esame dabar sėjos metu, nes ruošiame tai, kas e, bus patvirtinta metų eigoje. Mes kalbame apie dėrybas dėl BŽUP, Darbą pradėjo ankstesnis komisaras ir pasakysiu, kad darbas nebuvo labai ambicingas, o dabar kalbame apie tai, kad 70 procentų už hektarą bus išmokėti ne už darbą ar veiklą, bet už hektarą. Tai visiškai netitinka aktualijų, mes kalbame apie žalėjų kursą, mes kalbame apie principą nuo ūkio prie stalo, kolega Mülleris apie tai kalbėjo tai nelabai derinasi. Tai tie ambicingi komisijos tikslai, kaip jie bus perkelti į ambicingą BŽUP, nes taip kaip yra dabar, negali tęstis. Mes kurvas pinigų švaistome, mes kalbame apie šeimų ūkius, apie paramą jiems. ir jiems mažiausiai naudos duoda BŽUP, jie labiausiai nuo jos kenčia, nuo ekonominių suvaržymų, galiausiai jie iš viso dinks iš ES. Galiausiai mes taip pat matome problemą dėl e, stambių koncernų žemės pirkimų ir jie praktiškai labiausiai pasinaudoja BŽUP vaisiais. Mes žalieji labai aiškiai sakome, kad Galime skirti pinigus, bet tik tai už atitinkamą veiklą. Kitaip tariant, viešiai pinigai už veiklą e, plačiai visuomeniai. Mes Strasbūrė e, labai įdomiai diskutavome apie bioįvairovę ir bioįvairovė kartu su klimato kaita yra tos temos, uh, apie kurias daug kalbėsime, ieškodami sprendimų. Taip pat ir žemės ūkio politika turės prisidėti prie įvairių tikslų, kaip antai pesticidų naudojimo mažinimo. Aš taip pat e, džiaugiausi girdėdamas tai, ką Jūs pasakėte apie ekologinę žemdirbystę, nes tai yra labai aktualu mažiems ūkiams, ypatingai Airijai, tam, kad būtų daroma pažanga. Ir apie pinigus. Apie pinigus dar nekalbėjome, o apie tai reikia kalbėti, nes antrasis ramstis negalime sutikti su tuo, kad būtent iš jo daugiausiai pinigų nutekės šios reformos kontekste. Ačiū kolega David. Gerbiama ponė ministrė, jūs kalbėjote apie tai, kad jums nepaprastai svarbu žemės ūkio nelaikyti kenkėjų, bet taip jau dabar yra daroma. Žemės ūkis yra laikomas žalą sukeliančių veiksnių. Rumunijoje, o ir kitose valstybėse kalbama apie tai, kad žemės ūkis kenkia aplinkai. Ką darysime kad pasikeistų toks požiūris, kad žmonės suprastų, kad žemės ūkis atlieka nepaprastai svarbę funkciją. Mes kalbame apie maisto gamybą ir kad žemės ūkį reikėtų vertinti ne vien tik tai iš aplinkos apsaugos perspektyvos. Yra e, valstybių, kuriuose žemės ūkis yra kitokios struktūros. Mes kalbame ne vien tik tai e, apie mažus ūkius. Pavyzdžiui, Čekijoje situacija kita. Vidutinis ūkis mūsų šalyje sudaro 134 hektarus. Ar jūs galvojate, kad šią struktūrą reikia keisti, kad ji negera, kad per didelė? Bet būtent tokie ūkiai iš esmės prisideda prie gamybos. Ir dar vienas klausimas Ką Jūs galvojate apie žemės ūkio produkcijos importą iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš JAV, Kinijos, iš Merkosūro šalių, Vietnamo? kur, nepaisant visokių pažadų, negalima tikėtis, kad standartų yra laikomasi taip, kaip mes galvojame esant reikalinga ir kaip yra es Mes e, tikimės e, tokių sprendimų, kurie įrodys, kad galime išspręsti šiandieną iškeltas problemas. Ačiū kolega Kučmiukas. Dėkoju. Pone ministrė, laba diena. Posiedzenie Komisijai Rolnictva za interesujące przedstawienie priorytetu. Dėkuoju, kad atvykote į Žemės ūkio komiteto posėdį. Ačiū, kad pristatėte pirmininkaujančios Kroatijos prioritetus. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pabrėžiate, kaip svarbu palaikyti smulkiuosius ūkininkus. Aš atstovauju, esu iš Lenkijos tiksliau, o Lenkijoje būtent yra labai daug smulkiųjų ūkių. Todėl mm, mes labai džiaugiamės šiuo Kroatijos prioritetu. Jūs taip pat kalbėjote apie perinamojo laikotarpio priemonės. Aš norėčiau paklausti keletą dalykų dėl šių pereinamojų priemonių. Komisija siūlo, kad šios pereinamosios priemonės būtų taikomos tik tai 21 metams. Bet ar jūs nemanote, kad turint galvoje BŽP kompleksiškumą, ar neturėtume numatyti priemonių dviejiems metams, 21 ir 22 metams, dviejų metų laikotarpio, pereinamo laikotarpio priemonėms? Kitas klausimas. Ar jūs esate už lankstumo išlaikymą lėšų perkelimui tarp pirmo ir antro ramščio. Kaip žinia, šiandien yra numatyta 25 procentų galimybė. Ar jūs nemanote, kad perinamo laikotarpio priemonėms taip pat būtų taip pat reikėtų tai išlaikyti. Na ir galiausiai trečiasis klausimas. Šios pereinamojo laikotarpio laikinosios priemonės ar neturėtų būti papildomos ir nacionalinėmis priemonėmis? Kol kas bent jau tai nėra numatyta. Tačiau mūsų manimų nacionalinės priemonės turi būti numatytos 21-iesiams ir netgi 22-iesiam metam. Dėkuoju. Apšlius kolegė. Ačiū ir pabaigs kolega Flanagan. Ačiū. Ačiū už prezentaciją. Esu Airijos Respublikos atstovas ir esu įsitraukęs į BŽUP reformą, esu šiuo metu įsitraukęs į keliones po Airiją, rinkdamas balsus konkretiems kandidatams rinkimuose. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, kuo užsiemu gyvenime, yra tas, kad matau, jog ūkininkai yra sunerime dėl to, kad jiems reikės iš esmės pasikeisti, reikės prisidėti prie padarinių švelninimo, klimato sukeliamų padarinių švelninimo, bet negaus papildomų pinigų už tą darbą. Bet vienas dalykas yra garantuotas. Mes dabar turime imtis veiksmų, kaip įmanoma greičiau, tam, kad sušvelnintumėm klimato kaitos padarinius. Nes mokslininkai kalba apie tai, kad egzistuoja trauka. Pažiūrėkite į mane, taip jinai yra. Ir tie patys mokslininkai man sako, kad mano penkerių metų vaikas, kad jeigu neveiksime greitų, greitai ji, kai bus 48, kenties nuo bado. Tai mes dabar turime veikti, nes susidursime su tokia situacija, kai šimtai milijonų žmonių neturės pastogės, o jiems reikės kažkur gyventi ir mes susidursime su milžiniška baise ateitimi, nebent kažko tai imsimės. Tad aš klausausi ūkininkų, klausausi žmonių. Uh, Jie klausia, ar jiems bus už tai mokama ir aš suprantu, kad mes turime tą daryti. Ir tai reiškia, kad turime mokėti šiems žmonėms už jų darbą. Jie turi puikiausią progą, geriausias galimybės kažką tai nuveikti, jeigu tai bus daroma teisingai, jeigu pinigai mus numatyti, tai bus tokia galimybė, ar mes tą pyragą vėl pjaustysime taip, kad daugiau bus skiriama gynybai ir susijusiems daiktams, užuot mūsų maitinus ir galvojant apie klimato kaitą. O tai, mano manimu, žiūrint iš tokios neutralios perspektyvos, iš airijos perspektyvos, yra vertingiau. Tai ką darysime? Ačiū. Išklausėme koordinatorius, o dabar pirmasis atsakymų ratas, ponė ministrė. Penkios minutės jums skiriamos. Atsakykite, prašome, užduotus klausimus. Five. poštovani predsjedniče cijenjeni zastupnici koordinatori političkih grupa zastupljenih u europskom parlamentu dame i gospodo najprije vam želim zahvaliti na svim vašim pitanjima i na svoj podršci koju ste iskazali hrvatskom predsjedanju. Per vokiečių kanalą dėje girdime vertimą į prancūzų kalbą. Ja, Okay. You can continue. Dakle, željela bih se svima, svim zastupnicima zahvaliti na podršci Hrvatskom. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems parlamentarams už jų išsakytą paramą pirmininkaujančiai Kroatijai. Taip pat norėčiau padėkoti už visus užduotus klausimus Aš lygiai taip pat pritarčiau ir jūsų abejonėms visoms išsakytoms. Na, o dėl BŽUP reformos galiu pasakyti, kad Kroatija rengs dirbą dėrybinėms pozicijoms BŽUP. Ir aišku, mes tęsime ankstesnių pirmininkaujančių pradėtą darbą. Mes puikiai suprantame, kad BŽUP reforma priklausys ir nuo DFP programos reformos. Mes be jokios abejonės dėsime visas įmanomas pastangas tam, kad dėl DFP būtų susiturta. Pereinamosios nuostatos turi būti patvirtintos dar sausio 27 dieną Agrifish tarybos metu. Mes dėsime visas pastangas tam, kad tai būtų padaryta. Na ir aišku, toliau dirbsime su perinamojo laikotarpio reglamentu, kuris turėtų būti patvirtintas dar 2020 šiais metais. Kroatija dės visas pastangas tam, kad tai būtų padaryta, todėl kad mes nenorime, kad būtų nutraukti mokėjimai ūkininkams 21, 21 metais. Dabar trumpai apie perinamojo laikotarpio trukmę. Kol kas yra numatyta tik tai 21 metai. Tačiau aš esu įsitikinusi, kad reikalui esant, jeigu reikės šį laikotarpį pratesti, bus surastas reikalingas sprendimas, reikalingas mechanizmas, Tačiau kol kas bent jau reikia tikėtis, kad reforma bus patvirtinta kaip įmanoma greičiau. Ir kad e, labai tikiu, tikimės, kad kaip įmanoma greičiau bus atnaujintos ir taisyklės. Taip pat mes pasisakome už didesnį ambicijų lygį ekologijos ir aplinkosaugos rytyje. Tam, aišku, reikės ir naujo finansavimo kartais. Mes dirbsime su žemės ūkiu ir žuvininkystė. Ir aišku, čia reikės užtikrinti ūkininkų išgyvenimą, kartų kaitą. Ir mes, aišku, dėsime visas įmanomas pastangas tam, kad ES galėtų tapti neutralia klimato atžvilgių ekonomika iki 2050 metų. Čia, aišku, negalime apleisti ar sumažinti BŽP biudžeto. Kadangi šiandien kalbame apie žalį kursą, nuo gruodžio 11 dienos, nuo žaliojo kurso paskelbimo, ir kadangi mūsų tikslas dabar yra pasiekti 50 metais tą CO2 neutralumą, tai aš dabar aptarsiu tik tai žemės ūkio aspektus to žaliojo kurso. Pirmiausia, strategija nuo ūkio prie stalo. Iš ūkio į stalą, taip sakant. Mes dėsime visas įmanomas pastangas tam, kad taryboje būtų nubrėžtas aiškus ryšys tarp BŽUP ir tos būsimosios strategijos iš ūkių į stalą. Turi būti numatytos gairės, turi būti nustatytos konkrečios veiklos sritys, turi būti nustatyti konkretus etapai, konkretus žingsniai. Tai turi būti susiję su augalų sveikata, su gyvūnų gerove. Lygiai taip pat turime spręsti ir maisto švaistimo problemą. Kol kas bent jau nesame pasiekę gerų rezultatų šioje srityje. Taip pat, aišku, bus parengti ir nacionaliniai planai. Turėsime čia aplinkosaugos bei klimato apsaugos projektus. Na, o šiuo metu nagrinėjame naujosios BŽP pasiūlymą. Naujoji BŽUP yra labai svarbi politikos ryti, sritis ir tam reikalingas atitinkamas finansavimas. Tačiau tuo pat metu reikalingas ir lankstumas. Aišku, bendrai nustatytomis sąlygomis. Na, dar trumpai dėl jaunųjų ūkininkų ir kartų kaitos. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų irgi. Iki šiol bent jau tam buvo numatyta finansavimo. Mes pasisakome už tai, kad būtų skirtas atskiras vokas jauniesiams ūkininkams. Tačiau mes nepritartume antro, antrojo ramščio koregavimui. Dėkoju. Ačiū už šį pirmąjį raundą. Dabar kitų kalbėtojų prašys apsiriboti vieną minutę, ponas Andrėjų. Oui, merci, monsieur le président. Merci à vous. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamą ministrę už jūsų dalyvavimą mūsų posėdėje. Ačiū už jūsų pasisakymą. Ačiū už jūsų ambicingus tikslus per ateinantį pusmetį. Taip pat dėkoju, kad daug kalbėjote apie perinamo laikotarpio nuostatų reglamentą. Uh, Aš puikiai suprantu, kad e, čia visos naujas pirmininkaujančios valstybės turi aukštas ambicijas, tačiau kartu susiduria ir su realybė. Aš manau, kad perinamasis tas laikotarpis, laikinosios nuostatos bus labai svarbus mums dalykas. Kaip jūs sakėte, yra trys parametrai. Yra BŽP, DFP ir žalesis kursas. Visa tai glaudžiai susiję. Čia iškyla vištos ir kiaušinio klausimas. Taigi dabar Jeigu norime, kad ūkininkai taptų svarbiais žaidėjai žaliajame kurse, tai tada tam reikės papildomų priemonių. Klausimas būtų štai koks dėl perinamojo laikotarpio. Jūs kalbėjote apie vienerių metų laikotarpį, jeigu reikia, tai bus pratesta. Tačiau tas tos pereinamojo laikotarpio nuostatos turi būti e, remiamos e, senomis taisyklėmis ir naujomis priemonėmis. Ačiū dabar žodis kolegijai Afran. Dėkoju už pasisakymą, gerbiamą ministrę. Aš tik tai norėjau palinkėti Jums visokiojopas sėkmės pirmininkaujant. Žemės ūkio situacija sudėtinga mažiau finansavimo, griežtesnės sąlygos, mūsų ūkininkai turi išmaitinti, išmaitinti vis daugiau žmonių su vis sveikesniu maistu, tokie yra reikalavimai. Tačiau tuo pat metu ES jaunimas nenori ūkininkauti. Taigi mes turime dabar užtikrinti pereimą prie naujosios kartos ūkininkų. Gal galėtumėte pateikti pavyzdį, ką, pavyzdžiui, jūs Kroatijoje darote šioje srityje? Ar turite specialių programų, ar skatinate jaunuosius ūkininkus simti šios veiklos, ar turite kažkokią viziją ir kaip tai galėtų atrodyti per ateinančius metus? Dėkuoju. Pone Sander, ačiū pirmininkė, ačiū gerbiama ministrė, ačiū, kad dalyvaujate šiame posėdėje, ačiū, kad pristatėte šiuos prioritetus, kuriuoms, aišku, pritarėme ir mes. Jau du mėnesius vyko diskusijos e, taryboje. Tiksliau vyksta diskusijos taryboje jau du mėnesius dėl DFP. Na, o dabar, ko gero, jums teks e, užtikrinti didžiausią pažangą mm, DFP srityje. Pirmininkaujanti Suomija nusprendė padidinti BŽUP biudžetą lyginant su komisijos pasiūlymu. Tačiau tas padidinimas niekaip nekompensavo pasiūlyto sumažinimo Europos komisijos. Ir tai buvo taikoma tik tai antrajam ramščiui, o pirmasis ramstis nuo to nukentėtų. Taigi mano klausimas labai paprastas. Žaliasis kursas numato naujų sąlygų mūsų ūkininkams. Mes norime aukštesnio ambicijų lygio žemės ūkiui Europoje, o kokios būtų konkrečiai jūsų ambicijos, konkrečios ambicijos dėl BŽUP. Dėkoju. Ačiū dabar žodis kolegai Bogovičiu. <clears throat> Hvala lepa, spoštovana ministrica, hvala za vašo predstavitev. Ačiū. Dėkoju poniai ministrijai už labai įdomų pristatymą. Poros dalykų norėjau paklausti. Viena vertus jūsų požiūrio dėl mm, išmokų ribų e, nustatymo, kalbėt apie mažas įmonės, e, aišku, didžiųjų atvejų, tūkstančio hektarų ir taip toliau, e, yra šis tas daroma ir turi būti daroma, e, nes kitaip bus sunku pagrysti e, prasme tų išmokų, jeigu tik oligarchai didieji e, jas e, susišluos. Taigi, koks požiūris jūsų yra į pačią kaimo plėtrą, apgyvendinimą tų kaimo vietovių? Mūsų ūkininkai su ta problema susiduria, kaimo vietovės, e, kaimai tuštėja. Ir ar yra būdų kokiu nors e, inicijuoti atitinkamas programas, uh, arba galbūt ir iš regioninių fondų rasti lėšų, skirti paramą kaimo plėtrai, aukštos kokybės darbo vietoms ir vyresniems žmonėms. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Ayer en pesca, hoy en agricultura. Ačiū, ponė ministrė. Džiugu, kad atvykote į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą. Galiu tik pritarti kolegoms, uh, dėl to, ką jie kalbėjo apie DFP ir tos programos dėrėjimas su bendraja žemės ūkio politika. Reikia skirti lėšų žemės ūkiui. Ir tikrai negalime siūsti tos žinutės, darykite daugiau, vis daugiau ir daugiau, tačiau gausite už tai vis mažiau pinigų. Tai klaidingas kelias. Turėtumėm siekti, kad DFP būtų pasitelkiama būtent toliau plėtoti deramą žemės ūkio politiką. Taip pat atsiradęs ir naujasis žalesis kursas, prie jo taip pat reikės prisiderinti, priderinti visas kitas politikos sritis, taip pat yra ir pereinamojo laikotarpio nuostatos ir čia tikrai vėlgi, ką sakė ir kiti, vienerių metų nepakaks jokių būdų reikalavimai yra labai rimti ir per vienerius metus e, čia ką nors pasiekti nepavyks, reikia dviejų metų. Ačiū. Dabar ponė Katainen, kuri yra pranešėja dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų. Ačiū, ponė pirmininkė. Onnea puheenjohtajuuteenne myöskin. Norėjau palinkėti pirmininkaujančiai Kroatijai sėkmės. Džiugu, kad Kroatija rimtai nusiteikusi dėl žemės ūkio politikos, na, nu, kalbant apie perinamojo laikotarpio nuostatas ir naują programavimo e, periodą, tikrai reikia rimtų e, ketinimų, sprendimų, nes testi, testinumo norisi. Tikrai reikia labai iškių taisyklių ūkininkams, pagal kurias e, galėtų veikti jie tampa labai pažeidžiama visuomenės grupė visur Europos Sąjungoje. Ir kaip jūs apskritai žiūrite į tai, kiek vienodai yra traktuojamos valstybės narės? Visiškai kitokia situacija, pavyzdžiui, yra šaltojo Suomijoje negu kur nors kitur Europos Sąjungoje. Dėkui, kolega Maro. Presidente, senhora ministra, eu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė. Su džiaugsmu išklausiau jūsų žodžius. Esate ambicingai nusiteikusi. Sakote, jog kovosite dėl žemės ūkio, dėl ūkininkų padėties ir tikiuosi, kad tas e, ambicijų lygis per tuos šešis mėnesius nesumažės Na ir tikrai nereikėtų, kaip jau buvo pasakyta, siūsti klaidingos žinutės ūkininkams, o mes nuolat susidurėm su ta pačia problema. Mes kalbam apie jų interesus, norime juos ginti, tą nuolat darome, tačiau jeigu taryba ir komisija nesutars dėl lėšų skirimo, tada mūsų darbas nueina per niek. Tada taip išeina, kad norime, jog būtų kažkas daroma, bet tam neskiriama e, pinigų. Dėl pereinamojo laikotarpio, ponia ministrė, ar manote, kad reikėtų tęsti išmokas pagal dabartinį modelį ir, ir taip atsižvelgti į reformas ar kaip kitaip? Ačiū, kolega Ropė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamą ministrė, sveikinu pradėjus pirmininkauti ir žinoma linkiu kuo geriausios sėkmės. Aš norėčiau sužinoti, kokia jūsų pozicija yra dėl išorės konvergencijos. Kaip žinia, e, skirtumai tarp e, šalių e, tiesioginių išmokų yra pakankamai didelė, net iki dviejų kartų. O visoms šalims yra viena rinka, ES rinka ir reikia tarpusavį konkuruoti. Taigi noriu paklausti, ką Jūs planuojate daryti šiuo klausimu, pavyzdžiui baltijos šalių tiesioginės išmokos yra pačios mažiausios ir jos nesiekia net septyniasdešimt procentų europos sąjungos vidurkio ir žinoma mūsų žemės ūkis traukiasi mažėja nors sąlygos labai palankios yra ūkininkauti bet deja e, kaimas tuštėja ir šitie šitos problemos yra pakankamai didelės ačiū Kollegin Pir Bakas. Kolegė Pirbakas, prašom. Madame la ministre, je suis moi. Gerbiama ministrė, aš pats Gvadelu, pati tiksliau Gvadelupėje buvau ūkininkė ir um, cukranendres ten auginau bei vaisius. Labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien dalyvaujate posėdėje. Taigi dabar norėčiau kai ko paklausti. Ar administraciniai formalumai bus sumažinti smulkiesiams ūkininkams ir ar nemanote, ar manote, kad tikrai liberalusis modelis yra tinkamiausias čia? Aš manau, kad žemės ūkis turi išmaitinti ūkininkus ir užtikrinti jiem pragyvenimą. Tai neturi būti vien tik tai grinai ekonominė veikla. Uh, Kokia būtų jūsų vizija BŽP per tos naujosios BŽP? Dėkuoju. Kolegin Hazekamp. Ačiū, kolegė Hazekamp. Ačiū. Labadiena, ponė ministrė. Sveikiname atvykus į Žemės ūkio komitetą. Man teko lankytis Kroatijoje viename nedidelėme uoste. prieš keletą metų ir nepamiršiu vaizdo, kurį teko pamatyti. Mačiau jauti pakabintą už vienos kojos, laikoma krano, um, kuriam buvo pritaikytas elektros šokas. Aš žinau, kad dabar tokiais būdais nėra eksportuojami gyvūnai Reikia suprasti, kad gyvūnai taip pat turi jausmus, jie gali justi stresą, kai yra uždaromi, kai yra atimami nuo savo motinos, kai jiems yra nupjaunamos uodegos, kai yra e, transportuojami e, gyvūnai vaidina labai svarbu vaidmenį žemės ūkija. Tad norėčiau pasiteirauti, kokie bus prioritetai gyvūnų gerovės srityje jūsų pirmininkavimo metu. Dėkoju. Pone Pisoto, dėkoju. Labadiena, ponė ministrė. Linkiu Jums sėkmingo pirmininkavimo ateinantį pusmetį, tai bus e, neįliniai mėnesiai žemės ūkiui. Jeigu norime jį apsaugoti, turime investuoti, investuoti pinigus, o ne juos atimti. Mes kalbame apie tuos milijonus piliečių, kurie gamina sveiką maistą mums pastarosiamis savaitėmis ir paskutinį savaitgalį E, daug susitikinėjau su Venecijos ir Emilijos e, Romanos regiono ūkininkais. Daug buvo kalbama apie iš Azijos e, importuotus kenkėjus, kurie kenkia, naikina mūsų pasėlius. Ir taip pat matome, jog nėra veikliosios medžiagos, kuri leistų kovoti su šiais kenkėjais. Dar vienas dalykas - prekyba vaisiais. Mes matome, kad didmenininkai nustato kainas. Tai yra didelė problema. E, dar vienas dalykas yra vilkai ir e, jų keliamas problemas. Kokių ketinate pasiūlyti sprendimų šioje srityje? Ačiū. Toliau kolega Jurgil. Dėkoju. Labadiena, ponė ministrė. Jūs kalbėjote apie tai, kad valstybės narės yra pati geriausia vieta, kur turi būti nustatomi kaimo regionų politikos tikslai. Tačiau taip pat yra ir Vienas sutarties straipsnis, kuriame kalbama apie nediskriminaciją ir apie vienodas konkurencijos sąlygas. Mano klausimas būtų toks, ar esate susipažinusi su Lisabonos sutartimi ir su tais straipsniais, kuriuose kalbama apie konkurencijos sąlygas, kadangi pasiūlytuose sprendimų rinkiniuose, taip pat susijusiuose ir su breksitu, iš jų matyti ir man atrodo, kad tos valstybės narės, kurios gauna tik tai apie 80 procentų ES vidurkio, tegaus daugiau tik tai 3 procentais. Aš nemanau, kad tai yra kaip nors suderinama su Lisabonos sutartimi. Kolegė Aguilar, prašom. Aš norėčiau palinkėti Jums kuo didžiausios sėkmės, ponė ministrė. Mes matome, kad iš esmės keičiasi situacija žemės ūkio srityje. Užduosiu keletą klausimų. Pirmiausiai dėl naujų e, gyvulininkystėje taikomų technologijų. E, aš norėčiau pasirauti, kaip šį svarbų dosiją e, traktuos ir kaip su juo dirbs pirmininkaujančioji Kroatija. Antras klausimas - išmanieji kaimai ar išmanieji kaimo regionai. Tai yra puikiai iniciatyva. Visai neseniai įvyko susijusios darbo grupės susitikimas. Kaip remsite šią iniciatyvą, norėjau sužinoti. Ačiū, kolega Buda. Ministru. Aștept să fiți atentă. Vreau să vă întreb um, o chestiune legată de ceea ce înseamnă acordul verde. Uh,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 Vielen Dank. Kollegin Frečionova. Ačiū, kolegė Frečionova. Hezké dopoledne, děkuji, pane předsedo, za slovo, vážená paní ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Gerbame ministrė, ačiū Jums už pasisakymą. Aš jau dar kartą norėčiau kalbėti apie temą, kurią paminėjo mano kolegos. Būtent, kad ūkininkai mato, jog jų išlaidos auks dėl žaliojo kurso, dėl visų įsipareigojimų susijusių su aplinka, jie yra suinteresuoti uh, kokybę, švariu vandeniu, tvarumu, tačiau taip pat ūkininkams reikia ir užsidirbti. Čekijoje yra prasta ūkių struktūra, pernelyg daug stambių ūkių norėtųsi remti tuos mažuosius ūkius ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs apie tai kalbėjote. Manau, jog mes turime būti suinteresuoti mažųjų ūkių išlikimu. Tačiau, kai kyla ekonominės problemos, dažniausiai pirmosios aukos yra mažieji ūkiai, nes stambieji sugeba išlikti. Tai kaip elgsimės, kaip pasieksime, kad mažieji ūkiai išgyventų, kokių priemonių galite imtis, kaip juos remsime. Ponas Lebretonas. Merci. Ačiū. Labadiena, gerbiama ministrė. Dėl jūsų išskirtų tikslų. Du pirmieji, mano manimu, nėra problematiški, tai būtų supaprastinimas reikalingas ir subsidiarumas, kurio dėka valstybės narės turės daugiau veiksmų laisvės savo strateginiuose planuose. Tačiau trečiasis tikslas - tvarumas - man sukeltų daugiau klausimų. Pirmiausia, pirmasis klausimas - koks ryšys tarp tvarumo, žemės ūkio tvarumo tikslo ir žaliojo kurso. Problema yra ta, kad šių dviejų programų darbo tvarkės nesutampa. BŽP jau yra pakankamai pažengusi, o žalėsis kursas tik tai pradeda egzistuoti. Kitas dalykas, ES er, supranta, kokia atsakomybė jai tenka siekiant um, padėti ūkininkams, kai ūkininkai yra kaltinami uh, E, aplinkos niokojimų, pavyzdžiui, pesticidų masinių naudojimų, kaip ir Prancūzijoje ir kitose valstybėse. Na ir galiausiai, koks būtų ryšys su laisvos priekybos sutartimis, pagal kurias e, taisyklių nesilaikant pagaminti žemės ūkio produktai pateks į Prancūziją. Ačiū dabar žodžiu kolegė Vyną. Sveikinuosi nuoširdžiai su Europos parlamentą atvykusią ministrę ir turiu štai kokį klausimą. Visai neseniai mokslininkai yra pateikę savo tyrimų duomenys dėl to, kokį poveikį turės e, subsidijos e, mokamos už žemės ūkio plotą, e, kad tikrai išsikreips situacija rinkoje, galbūt bus pagelbėta mažiesiams ūkininkams, tačiau dėl konkurencinės e, padėties tai e, nebus, e, tai neturės tokios markaus poveikio. Ir kaip dėl ramščių, ar mm, aišku, dėl ko sprendimas priimtas iš antro į pirmą ramstį pervesti e, visą veiklą, kodėl taip buvo padaryta, ar kad poreikio antrame ramstyje nebuvo tokio ryškaus. Uh, E, kaip yra su Kroatijos konkrečiai atveju. Ir kitas dalykas, jeigu kalbam apie tvarumą, tuomet koks jūsų požiūris į Merkosūrą, į konkurencinę teisę, mes visi sakome, norime daugiau pinigų e, turėti ir daugiau konkurencijos tuo pat metu, mm, bet norime taip pat ir, kad e, būtų sažiningai mokama už maisto produktus, už, už produkciją, o ne vien tik tai už žemės ūkio plotą. Ačiū. Um, Toliau kita kolegė, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, ačiū už tai, kad esate ryštingai nusiteikusi kovoti um, dėl ūkininkų interesų. Iš tiesų reikia pasakyti, kad žemės ūkis e, yra ta veikla, kur ir deguonis gaminamas, e, ir CO2 taip pat e, tikriausiai nėra kito jokio panašaus sektorio. Taip, sektoriaus taip pat e, aiškiai suvokime, kad negalime išgyventi be maisto produktų, kitaip žlugsime. Trečias dalykas e, dėl vis didesnių reikalavimų, sąlygų keliamų užduočių ir tuo pat metu mažinamų išmokų. Na ir dar hipotetinio pobūdžio klausimas. Jeigu vis, visos įmonės, visi ūkiai pereis prie biologinio ūkininkavimo. Ar tuomet susilauks daugiau paramos, turėsime daugiau pinigų ir viskas bus išspręsta tuo? Ačiū, kolega Jar. Dėkoju, ponė ministrė, kaip pranešėjas dėl BŽUP. Tikrai džiaugiuosi mūsų būsimo bendradarbiavimo. Na ir ką norėjau pasakyti, ar teisingai supratau, kad iki birželio 30 dienos pasirodys e, tarybos e, bendra pozicija dėl žemės ūkio politikos ir ar turėsime jau daugiau mažiau biudžetą suformuotą iki birželio 30, kiek supratau jūsų pasisakymą, labiau ne. Trečias klausimas dėl žaliojo kurso. Ar manote, kad jį reikėtų kažkaip integruoti į mūsų biudžetą tiesiog, ar susilauksime papildomų dar skiriamų lėšų? Ketvirta, išmokos už hektarus, jau daug apie tai diskutavome, tačiau geresnių alternatyvų pasiūlymų tikrai nesugalvojome ir nežinau, kodėl kolega Hoisling apie tai kalba, kodėl nori iš esmės sunaikinti tam tikrus ūkius. Ir penkta, ar reikėtų įtraukti ūkininkus ir į prekybos taršos leidimais sistemą. Kolegė Vlaček. Ačiū, kolega Vlaček. Thank you very much. Uh... Ačiū, gerbiama ministrė, ačiū už tokį išsamų ir ambicingą pristatymą. Aš labai uh, tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo. Ir aš esu iš Čekijos, o mes Čekijoje suprantame puikiai tam tikras istorinės sąlygas ir ūkių struktūras. Uh, jūsų vaidmuo per ateinantį pusmetį bus labai svarbus. Taigi aš dabar norėčiau štai ko dabar jūsų paprašyti. Prieš priimdami sprendimą, ar galėtumėte pagalvoti, ar BŽUP po sprendimo bus sažininkesnė ir paprastesnė? Jeigu atsakymas būtų teigiamas, uh, po jūsų pirmininkavimo pusmečio, tai visi iš to išloštume. Ką reiškia teisingesnis, sažiningesnis? Tai reiškia, kad ar mes pakankamai atlyginame ūkininkams kartu primesdami daugiau sąlygų, ar tai taikoma ir vidaus rinkai, ir trečiosiam šalims, ir ar sąžininkai teisingai, nustatomi, teisingi tikslai jiems nustatomi. Ačiū, dabar žodis kolegai Sinčias. Taip, prašau. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama ministrė, jūs kalbėjote apie didelį biudžetą, apie e, pirmenybę ūkininkams, apie smulkiuosius ūkininkus. Aš labai trumpai norėčiau apie žemės ūkį Kroatijoje pasisakyti. Aš sakyčiau, kad tie smulkiai ūkininkai e, yra tik tai gražų žodžiai, tai yra tie tikslai susijęs su jais. 50 procentų smulkiųjų ūkininkų šiandien dirba iš visų ūkininkų ir jie tik tai trešdalį išmokų gauna. Iš 400 milijonų E, eurų didžioji dalis buvo skirta stambiems ūkininkams. Na ir dar kitas dalykas. ES savo išmokas išmoka, o nacionaliniu lygiu paramos kaip ir nėra ūkininkams. Kroatija per šešerius metus 50 procentų tik tai e, te išmokėjo tų e, numatytų išmokų. Uh, Taigi per šešios pastarosios metus ūkininkai prarado daug pajamų. Ką galėtumėte šioje srityje padaryti? Dėkuoju. Ačiū dabar žodis kolegai poniai Šmit. Pane Šmit, ačiū, pane ministrė, ačiū už jūsų ambicingus e, planus ir pasisakymą. Čia aš sėdžiu Pradėsiu dar tada gal iš naujo. Taigi dėkoju poniai ministrei už ambicingus planus. Aš kaip atstovai iš Austrijos labai nekantrauju pradėti bendradarbiavimą su jumis, o daugiausia kalbėsiu apie pereinamo laikotarpio nuostatas. Ta minėjo jau ir kiti kolegos. Tikrai priimkime sprendimą, sutarimą kiek įmanoma greičiau ir negalvokime čia apie jokią mini reformą bent jau dėl vieno dalyko kolegos e, juk sutarė, kad svarbios yra mažosios įmonės, šeimos ūkiai. Dėl jų mes kovojame ir jiems reikia to užtikrintumo, saugumo, e, galimybės planuoti prieki. Taigi sutarkime dėl pereinamo laikotarpio nuostatų ir mo, e, skirkime lėšas. Dar turiu pasakyti, jog Austrijoje E, sistema buvo gana gera pasirinkta. Trečdalis buvo tiesioginės išmokos, kiti du trečdaliai skiriami iš žemės ūkio. Bet jeigu kaimo plėtrą norime palaikyti ir e, ūkiams leisti egzistuoti toliau, tuomet e, tokių drastiškų apkarpimų tikrai negali būti. Negalime savo leisti. Ačiū toliau, panas Alekovač. Tistelt minister asszony, én egy megértően. Ačiū pirmininkė. Gerbiama ministrė. Keletą dalykų šiandien supratau. Biudžetas ribotas, o tikslų daug. Manau, kad vis dėlto reikalingos ateities perspektyvos. Ar jūs, pavyzdžiui, galvojate apie išmaniojo kaimo tiksliau projektus? Žinau, kad Kroatijoje jau yra tokių iniciatyvų, ne tik Kroatijoje, bet ir pasienio regionuose, tarp valstybinių projektų yra. Ką Jūs manote, ką manote apie tokių projektų ateitį? Dėkuoju. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkas suteikta žodį. Ačiū ministrai už dalyvavimą. Dabar Labai trumpai dėl New York Times laikraščio atliktą tyrimą. Jo metu buvo nustatyta, kad BŽUP finansavimas yra susijęs su stambiųjų oligarchų remimu. Ką pirmininkaujant apie tai mano ir kaip turėtume kovoti su korupcija BŽUP. Mes puikiai suprantame, kad tie e, pinigai turi būti skirti ūkininkams, e, o ne korupcijai. Ačiū dabar žodis kolegai Tijoka. Buongiorno, è piacere di conoscerla, signora Ministro. Grazie per. Ačiū. Labadiena, ponė ministrė, sėkmės Jums ateinantį pusmetį. Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į vieną dramatišką situaciją. Kalbu apie maisto produktų klastojimą. Tai yra problema sukelianti nesažininką konkurenciją, iškraipanti rinką, visiškai nesideranti su mūsų uh, ūkininkų dedamomis pastangomis. Tad norėčiau paklausti, kaip ketinate spręsti šią problemą. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū už klausimus. Iš karto pereisime prie atsakymų. Dešimt minučių siūlyčiau atsakymams. Pone ministrė, žodis jums. poštovane zastupnice i zastupnici hvala na svim vašim pitanjima i korisnim sugestijama bilo ih je mnogo doista ću dėkoju už klausimus už pasiūlymus jų buvo daug pabandysiu atsakyti į visus klausimus dėl perinamo laikotarpio ir laikinųjų priemonių bei su tuo susijusių jūsų būkštavimų mes esame įsitikinę, kad e, perinamojo laikotarpio reglamentas e, turi remtis e, senosiamis taisyklėmis, bet naujais metodais taip pat kartu ir naujų finansavimų. Mes neturime pakankamai laiko tam, kad dar jį gaištume su teisiniu, dėl teisinio neužtikrintumo. Aš puikiai suprantu jūsų abejonės ir aš puikiai suprantu, kad kai kurie iš jūsų mano, kad vienerių metų nepakaks. Tačiau šią problemą spręsime vėliau, kol kas turime nustatyti pagrindinės ir aiškias taisyklės. Koksgi būtų mūsų tikslas? Mes e, norėtume užbaigti darbą su perinamojo laikotarpio klausimais dar per mūsų pirmininkavimą. Mes, aišku, visų atsakymų nesuteiksime, ypač kiek tai susijęs su naujų finansavimu, tačiau bent jau kol kas bandysime aiškiai nubrėžti perinamo laikotarpio klausimus nuostatas. Na, o dabar dėl BŽUP ir žaliojo kurso. Kai kurie sako, kad BŽUP reforma jau pasistumėjusi pakankamai, o informacija apie tai teikiama tik dabar, komunikatas atsiranda tik dabar. Mes manome, mes suprantame, kad smulkiai ūkininkai, taip pat nacionalinės administracijos institucijos, uh, jau 20 metų taikosi prie nuolatinių pokyčių. Mums svarbiausia dabar bus ta strategija iš ūkių į stalą. Labai svarbu, kad jį gytų konkretesnę formą. Taip pat dirbsime su pesticido, pesticidų mažinimo klausimais ir e, reikės ieškoti alternatyvių ūkininkavimo būdų. Taip pat dirbsime ir su maisto kokybės klausimais. Na, o kas dėl gyvūnų gerovės? Savo įžanginėje kalboje jau sakiau, kad džiaugiamės 2019 m. tarybos išvadomis. Manau, kad komisija čia irgi pateiks savo pasiūlymų tam, kad e, teisės aktai būtų suderinti šioje srityje. Bet lygiai, pat, e, bet lygiai taip pat e, valstybės narės turi imti savo vaidmens ir užtikrinti kontrolės priemonių taikymą. Jau sausio 27 dieną vyks pirmasis ministrų susitikimas ir jo metu bus kalbama apie gyvūnų gerovę. Na, o kas dėl išmokų maksimalių ribų. Tai yra mūsų dėrybinių priemonių dalis. Pirmininkaujanti Kroatija kol kas bent jau gali pasakyti, kad išmokų lygis mm, nėra, tiksliau dėl išmokų lygio valstybių narių pozicijos nėra labai skirtingos, bet bent jau bandysime dar labiau jas suvienodinti. Ir aišku, tam panaudosime visas turimas priemonės. Na, o dėl išmanaus kaimo, tai susiję su e, kaitų, kartų kaita ir smulkiais e, šeimų ūkiais. Mes e, naudosime visas įmanomas priemonės tam, kad išlaikytume žmonės kaime. Tai nėra susiję vien tik tai su žemės ūkiu, tai yra susiję su apskritai gyvenimo sąlygų gerinimu kaimo vietovėse. Labai džiaugiamės tokiamis iniciatyvomis, kurios labai naudingos ir pasiteisino taip pat ir Kroatijoje. Tačiau manau, kad įmanoma padaryti dar daugiau. Jaunimui reikia naujovių. Mes manome, kad reikia dirbti su konkrečiais pasiūlymais, konkrečiamis koncepcijomis. Reikia pritraukti jaunimą į kaimą ir jį išlaikyti kaimo vietovėse. Mums reikalingi visi ūkininkai, visi ūkiai, nuo mažiausių iki didžiausių. Na, o kas dėl smulkiųjų ūkininkų? Tam reikalingas verslumas. Mes e, darysime viską, kas įmanoma, tam, kad e, smulkieji ūkininkai būtų mūsų dėmesio centre. Ir taip pat dar Kroatija ketina surenkti konferenciją smulkiųjų ūkininkų, ypač šeimininių smulkiųjų ūkių klausimų. Dar buvo užduota ir kitų klausimų, pavyzdžiui, dėl ES lėšų naudojimo. Man tai yra nauja patirtis. Taip pat dar buvo klausimas dėl tarpvalstybinių pasienio regionuose įgyvendinamų programų. Manau, kad e, įmanoma būtų įgyvendinti tokių projektų, įmanoma būtų žemės ūkio srities plėtros srityje tai padaryti. Iš patirties, ką galiu pasakyti, tarp e, valstybinių programų yra, pavyzdžiui, bendradarbiaujame su Vengrija, su Slovenija. Aš manau, kad e, įmanoma čia gauti finansavimo, kuris būtų susijęs ir su BŽP tikslų įgyvendinimu. Naujosios technologijos. Tai yra susiję su 2018 m. Luksemburgo teismo sprendimu Tai yra labiau e, praktinio pobūdžio priemonės ir gali būti, kad e, prireiks koreguoti kai kuriuos teisės aktus. Noriu tik tai priminti, kad 2019 m. E, lapkritį komisija buvo paprašyta parengti naują studiją ši studija, šios studijos parengimas užtruks ilgiau nei mūsų pirmininkavimas. Ir tik tai, kai šios studijos rezultatai bus paskelbti, tik tai tada galėsime toliau dirbti su tuo. Dar keletas klausimų buvo susijusių su Kroatija. Kiek žinau, prieš trejus metus beros buvo iškilęs pažeidimų pervežant gyvūnus atvejais. Kon, ko, Kroatija įdėjo visas įmanomas pastangas, kad tai nepasikartotų. Na, o dėl jaunimo matome, kad jaunųjų ūkininkų ūkių skaičius padidėjo maždaug 3 tūkstančiais. Dabar e, ūkininkų jaunųjų yra 13,1 procentų Kroatijoje, o tai yra daugiau negu kad ES vidurkis. Taigi buvo žengtas rimtas žingsnis į priekį, mes norime dar didinti šį skaičių, tik tai taip galėsime užtikrinti žemės ūkio išlikimą. Jauniesiams ūkininkams yra skiriamas atskiras finansavimas, 1500, e, 1500 e, e, projektų taip pat finansuojama ir esame numatę netgi padidinti finansavimą jauniesiams ūkininkams. Trečiasis klausimas buvo išmokos ir ryšys tarp stambiųjų ir smulkiųjų ūkininkų. kas dėl tų tiesioginių išmokų, tai yra grinai nacionalinės kompetencijos klausimas, jų paskirstimas yra nacionalinis klausimas, tačiau mūsų vyriausybė štai pavyzdžiui e, daro skirtumą tarp išmokų stambiesiams ir smulkiesiams ūkininkams. Smulkieji ūkininkai Smulkiesiams ūkininkams galima atskirai išskirti didesnį išmokų dalį, tai e, turėjo neblogų rezultatų, pasiteisino, taip sakant. Lygiai taip pat e, atskyrėme konkursus e, smulkiesiams ir stambiesiams ūkininkams. Išskyrėme tai į atskirtas kategorijas. 60 procentų lėšų buvo skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms ir maždaug 40 procentų buvo skirta uh, stambesniems įmonėms arba ūkiams. Bet tai aišku nėra vienintelis parametras. Turime atsižvelgti ir į produkcijos sektorių ir taip pat užtikrinti galimybę smulkiesiams ūkininkams vystytis. Kroatijoje tiesioginių išmokų srityje yra nustatyta konkreti riba, kiek galima panaudoti lėšų. Tačiau e, Kroatija nusprendė savomis, nuo savomis nacionalinėmis lėšomis prisidėti tam, kad būtų pasiektas maksimalus voko dydis. Ir Kroatija e, savo įpareigojimus įgyvendino. Na, o kas dėl 60 procentų lygio, tai yra neteisinga informacija praeitais metais savo įnašą į voką netgi viršijome ir 100 procentų netgi pasiekėme, taigi Kroatijoje ši problema yra išspręsta. Ačiū. Tikrai netaip jau lengva per 10 minučių atsakyti 25 klausimus, nes viename pasisakėme buvo daugiau nei vienas klausimas, kartais iki penkių. Dar padariau klaidą, pamiršau kolegę Tomašič, ji buvo sąraše, tad ponė Tomašič, jums vieną minutę ir galimybę užduoti klausimą, prašom. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, želim vam dobrodošlicu i uspješan rad. Dėkoju. Pirmininkė, gerbama ministrė, norėčiau palinkėti Jums visokiojopas sėkmės pirmininkaujant. Jūs jau atsakėte į mano klausimus, bet dar vieną klausimą norėčiau užduoti. Aš puikiai suprantu, kad smulkieji yra daug smulkių, naujų smulkiųjų ūkininkų, bet lygiai taip pat daug smulkių ūkininkų ir nutraukia savo veiklą. Aš norėčiau tik tai paklausti, kaip jūs ketinate pritraukti e, smulkiuosius ūkininkus tam, kad jie modernizuotų žemės ūkį ir konkurencingumą užtikrintų. Ačiū. Prieš atsakant ministrį ir tariant baigiamai žodį. Norėčiau trumpai žodį suteikti, suteikti komisijai. Ne, komisijos atstovas nesiuošia kalbėti. Tuomet e, iš karto žodį suteiksiu ministrei, kad atsakytų į klausimą ir kad tartų trumpą baigiamąją kalbą. Hvala lijepa poštovana zastupnice Tomašić, osim što ćemo održati... Ačiū, gerbiamai parlamentariai Tomašič. Ketiname renkti tarptautinę konferenciją smulkiųjų ūkininkų klausimų. Bet taip pat taryboje ketiname parengti nuomonę dėl taisyklių supaprastinimo smulkiesiems ūkininkams. Tai būtų toks pirmasis žingsnis ir labai tikimės, kad finansinės paramos skirimas tai bus supaprastinimas, supaprastinimas ir lygiai taip pat tikimės, kad pritrauksime daugiau jaunimo į žemės ūkį. Na, kadangi ilgokai kalbėjau ir užtrukau su atsakymais. Trumpai surezimuosiu ir pasakysiu, kad žemės ūkis nėra problema. Žemės ūkis yra sprendimas problemoms. Ir naujokams žemės ūkija galiu tik tai pasakyti, kad žemės ūkis ir žuvininkystė yra ko gero artimiausia žmogui veikla, tik tai šioje srityje taip glaudžiai yra susijusi su mumis ir mūsų aplinka, oras, kuriuo kvepuojame. Ir nepamirškime, kad žemės ūkis nėra vien tik tai naujos technologijos ir dar pasakysiu, kad neįsivaizduoju kitos kilnesnės veiklos pasaulyje, kaip kad žemės ūkis ir žuvininkystė. Ačiū. Dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote pas mus. Ačiū Jums už išsamius atsakymus į klausimus. Mes jau dabar laukiame bendradarbiavimo per atinančius mėnesius, mūsų laukia labai rimti uždaviniai, tad imkime darbo. Ačiū Jums labai. Thank <laughs> you.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 So, dear, dear colleagues, please. Kolegos, prašome dar kartą susėsti, tęsime posėdį ir balsuosime. Good morning.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 Ich fahre jetzt einfach, ich fahre. Toliau tęsiu posėdį. Mes atsiliekame nuo savo tvarkaraščių. Tęsime darbą. Penktas darbo atvarkės klausimas. Trys balsavimai. Penktas darbo atvarkės klausimas - susitarimas dėl Junktinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimo iš ES ir Europos atominės energijos bendrijos sudarimas. Ar pranešėja norėtų tarti žodį prieš balsavimą kolegė Maginis? Ne. Ačiū. Iš karto balsuojame. Ar turite visi balsavimo? korteles. Galutinis balsavimas, kaip visada, bus vardinis. Pradedu balsavimą. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 43 balsavo už. Sveikinu. Toliau. Kolegė Maginės, prašom. Ačiū pirmininkė, labai trumpai jūs jau pasveikinote, bet man labai sunku ant širdies dėl šio pritarimo, man labai sunku buvo renkti šį pranešimą, nes mes visi puikiai suprantame breksito padarinius. Ir mes taip pat e, labai vertiname tuos e, komiteto narius iš Junktinės karalystės, kurie metų metus dirbo šiame komitete, kurie buvo puikūs kolegos. Aš žinau, kad jiems tai taip pat sunkus momentas. Ačiū. Nuomonė skirta konkurencijos politikai. Du 2019 metų metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos. Kavalės pranešėja, nuomonės referentė paprašė žodžio, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ten norėjau pateikti trumpą pastebėjimą. Norėčiau padėkoti už bendrą darbą, rengiant nuomonę. Labai našiai padirbėjome, visi prisidėjo, man padėjo. Iš esmės, juk šią nuomonę siekiame susikoncentruoti ties principais, kurie mums svarbus. Tad e, galvoju, kad Agri komitetas gali pateikti solidžią nuomonę. Kaip jau minėta, mes stengiamės trumpai ir aiškiai viską išdėstyti, objektyviai. Žodžiu, pateiktas pakeitimas buvo įtrauktas, dar buvo pateikti 2-3 pakeitimai. 87 ir 90. O žodinis pakeitimas, kaip jau minėjau, buvo įtrauktas į nuomonės projektą. Tad e, mes tikrai labai stengiamės viską glaustai formuluoti ir susitelkti tik tai ties pagrindiniais dalykais ir principais šioje nuomonėje. Tad dabar lauksime jūsų teismo. Ačiū pranešėjai, ačiū už atliktą darbą. Dabar iš karto pereisime prie balsavimo. Kolega Lebretonas, prašom. Oui, vote... Prieš balsavimą, gerbiamasis pirmininkė, norėčiau dėl 28-66 e, pakeitimo pasitikslinti. Čia nurodyta, kad kompromisinis pakeitimas e, juos e, apima, tačiau aš to nematau. Todėl manau, kad reikėtų dėl jų balsuoti atskirai, dėl 28 ir 66. Gerai, be abejo, taip ir pasielgsime, numatysime balsavimą atskirai. Pradėkime. Kompromisinis aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 pataisa, kas už, prieš, susilaikę, priimta Atmesta. 32 pataisa už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. 32 pataisa. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 35 už, aiški dauguma. Galbūt e, koordinatoriai irgi aiškiau rodytų ženklus, man tikrai būtų lengviau. 33. E, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 37. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40. buvo atsimta, kompromisinė pataisa 9. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pataisa kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisinis pakeitimas 10 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pataisa kas už, prieš, susilaikę. Turime pasitikrinti. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 32 už, labai aiškiai patvirtinta. Toliau 54. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 55. Už, prieš, susilaikė. Turime pastikrinti. Dėl 54. Ne, dėl 55. Balsuoti baigiame. 23 už Toliau 57, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 59, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 67, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 69. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 71. Kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. Dėl 71 pataisos balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 15. Kompromisas už. Dėl 74. pasitikrinsime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 39 už labai aiškiai. Tad kompromisas numeris 15. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 81 pataisa už. Prieš susilaikę atmesta. 82 kas už. Prieš susilaikę priimta. 83 neliko, 84 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 85 už, prieš, susilaikę, priimta. 87 su 90 ir žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš, susilaikę, turime pasitikrinti. Balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. 88 už, prieš, susilaikę, priimta. 89 už, prieš, susilaikę, atmesta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Kompromisas numeris 17 už, prieš, susilaikę, priimta. 102 pataisa už, prieš, susilaikę priimta. 103 už, prieš, susilaikė atmesta. 104 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 105, 104 pasitikrinti norima. Tada pradedam balsuoti. Balsavimas baigiamas. 22 už, 22 prieš. Ir du susilaikė atmesta. 105 pakeitimas siūlomas už, prieš, susilaikė priimta. 109 už, prieš, susilaikė priimta. 110 už, prieš, susilaikę, atmesta. 111 už, prieš, susilaikė, priimta. 113 už, prieš, sus, atmesta. 18 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilai, prieš, priimta. 117 pakeitimas už, prieš, susilaikę susilaikė priimta. 119 už prieš susilaikė priimta. 120 už prieš susilaikė priimta. 121 už prieš susilaikė priimta. 122 už prieš susilaikė priimta. 123 už prieš susilaikė priimta, 124 už, prieš susilaikė priimta, 127 už, prieš susilaikė priimta, 129 už, prieš susilaikė, pasitikrinsime šitą, 129. Balsavimas baigiamas. Aiškiai atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antra, devintas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 17 dabar pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 18 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 24 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dabar periname prie baigiamojo elektroninio balsavimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Aiškia balsų persvara priimta 45 balsai už, viena susilaikė. E, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar tolesnis darbo atvarkės punktas vėlgi balsavimas dėl 18 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Norime paklausti pirmiausia, ar nuomonės referentas norėtų pasisakyti, ponas Kovats, Arakovats. Dėkuoju už suteiktą žodį. Kadangi turime mažai laiko, trumpai pasisakysiu. Pirmiausia, pasakysiu, kad čia yra užtikrinta pusiausvara tarp pakeitimų ir mūsų siunčiamas signalas labai aiškus. Norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio dokumento parengimo. Dėkuoju. Ačiū nuomonės referentui. Pranešėjai, dabar pradedame tuomet balsuoti. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Tryliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Ar kas nors norėjote pasitikrinti? Gerai, tryliktas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Aiškia balsų persvara priimta. Atmesta 13 už, 32 prieš. Trečias kompromisas dabar už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Dabar 21 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta priimta. 24 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas ar? Taip, šeštas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Septintas Kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tada aš 39 pakeitimas ar ne atkrenta. Mm Dėl 38 norima pasitikrinti. Gerai, tada tikrinamės. Dėl 38 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta 25 prieš 17 už. Toliau aštuntas kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta 42 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Toliau. Dešimtas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 53 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Ir dabar vėlgi galutinis balsavimas, vykdomas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. 38 už 7 prieš. Sveikiname ir šios nuomonės referentą mūsų. Ir tuo baigiame balsavimus. Galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra aštuntojo. Europos komisijos atstovas pristato deleguotą į aktą dėl vyno reklamos programų lankstumo paketo komisija. Štai atvyksta į salę jos atstovai. Uh, thank you, Mr. Uh, President. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Šią temą, šį klausimą galime susijęti ir su rezoliucija, kurią priėmė Europos parlamentas dėl atsakomųjų priemonių skirtų JAV, mm, dėl vadinamojo Airbus atvejo, dėl čia mokamų subsidijų. Parlamentas paragino komisiją imtis adekvačių priemonių, kad būtų atitinkamai dabar paremtas vyno vynininkystės sektorius, siekiant prisitaikyti prie tos padėties. Jau ilgą laiką vyksta ginčiai pasaulinėje prekybos organizacijoje, bet vis dėlto mm, patvirtino PPO tas atsakomasias priemonės, ypatingai jos susijusios su žemės ūkio produkcija ir be abejo dar su tarptautinė sfera tarptautiniais reikalais. Taip jau dažnai nutinka, kad yra nusitaikoma į žemės ūkio produktus. Panašiai buvo ir su embargu skirtu Rusijai. Nekarta komisija yra tvirtinusi, jog nori rasti darybų kelių sprendimą su JAV tame prekybinėme ginče. Ir e, stengiamės dėl numatomų priemonių, kiek įmanoma jas norime priboti. Dabar numatytas atvalorė muitas 25 procentų dydžio keturioms valstybėms narėms, galiojantis Prancūzijai, Ispanijai, Vokietijai ir Jungtiniai karalystiai. Ir žinoma, buvo jau ir iš anksto, kad ketinta tokias priemonės įvesti. Mes nuogastavome, kad visiems vynams, e, visoms valstybėms narėms jis bus taikomas, taip pat ir putončiam vynui, iki galbūt netgi šimto procentų. Tokie buvo nuogastavimai. Tai tikrai tai užtikrintumo sektoriui nesuteikia. Bet ką galime pasakyti, tai jog priemonės tikrai galėjo būti dar uh, rimtesnės, griežtesnės. E, na ir komisija darys viską, kad jos netaptų tokiamis. Čia kalbame dabar apie importuotą vyną iš e, Prancūzijos, e, taip pat ir putojantį, kaip atsaką už priemonės skaitmeninėme sektoriuje dėl tokių tokios susidariusios situacijos tie muitai buvo numatyti, bet ES dvi šalių pagrindų su Prancūzija bent jau sugebėjo užkirsti kelią dar didesnėms grėsmėms. Ir situacija yra kokia yra. Dabar grįžkime prie lapkričio mėnesį priimtos Europos parlamento rezoliucijos. Komisija raginama, kaip jau sakiau, adekvačias priemonės priimti vynininkystės sektoriuje ir komisija tris specifinius tokius reglamentus dabar siūlo. Vienas yra deleguotasis teisės aktas reglamentas iš trijų komponentų. Viena vertus penkerių metų terminas e, įvairiai veiklai panaikinamas, tai reiškia, kad ūkio subjektai galės e, toliau taikyti uh, įvairius veiksmus e, iki 2023 metų spalio. Antras komponentas leidžia ūkio subjektams keisti e, tikslinės rinkas jau patvirtintose programuose. Pavyzdžiui, ūkio subjektai gali nuspręsti nutraukti reklamos programas JAV ir, pavyzdžiui, nukreipti jas į kitas eksporto rinkas, kaip kad Kinija, Kanada, Australija ir taip toliau. Na ir dar viena priemonė, kuri numato didesnį lankstumo mastą, tai jeigu ūkio subjektai pakeičia tą tikslinę rinką, komisija toliau perima atsakomybę už esamus veiksmus. Tai gal techninio pobūdžio nuostata, bet tiesiog užtikrinama tokiu būdu, kad finansinio pobūdžio nuostolių nebus, kurios patirtų ūkio subjektai. Toliau dar du įgyvendinamieji teisės aktai. Vienu numatoma padidinti nuo 50 iki 60 procentų e, paramą reklamos veiklai ir galima keletą kartų per metus keisti e, tam tikrus aspektus, e, tai yra lankščiau dabar numatyta reaguoti. Sieksime kiek įmanoma greičiau įvesti tas priemonės, kaip kad ir buvo pristatyta valstybėms narėms spalio, e, sausio 15 dieną, o sausio 29 dieną pasiūlymai dėl deleguotųjų aktų tarybai bus perduoti, bus aišku e, tikrinimo procedūra ir taip toliau ir panašiai, bet tikimės visapusiškos paramos iš visų institucijų, visa tai jau yra iškomunikuota valstybėms narėms, taip pat rūkio subjektams, jau jie dirba turėdami omenyje šias lankstesnės priemonės, kurios bus įvestos ir tikimės, kad tai bent jau tam tikrų mastų apribos daromą žalą sektoriui dėl JAV priemonių taikomų. Be abejo, tikslas e, galutinis yra, kad e, apskritai neliktų šių muitų. Mm, mūsų komisijos narys e, lankosi nuolat JAV ir, ir tikimės, kad darybų būdu tikrai pavyks sutarti dėl to, kad tų muitų neliktų. Ačiū ponui Skener už pristatymą. Yra keletas klausimų, kuriuos norime užduoti, o laiko nebeturime tiek jau daug, tad visų prašau kalbėti po nedaugiau nei vieną minutę. Pone Agilar pirmiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, jog tas naujas vyno reklamos programas ir jų lankstumą sveikiname, tačiau turime pasakyti, kad jų visiškai nepakanka kaip paramos sektoriui, kuris taip smarkiai nukenčia dėl JAV e, taikomų muitų. 40 procentų mm, produkcijos tenka eksportui šiame sektoriuje ir be abejo tai yra ilgalaikio poveikio priemonės, e, trumpuoju laikotarpiu tokių uh, viską išsprendžiančių alternatyvų nesurasi. Ir tai tikrai kelia didžiulių problemų e, vyndariams. Čia per naktį nieko nepadarysi, reikia būtinai kompensuoti daromą žalą iš atitinkamo e, fondo, tokį jį numatyti ir, ir neužtenka vien kalbėti apie rekla, reklamos programų numatymą. Tikrai reikia didesnio dėmesio šiam ūkio sektoriui ir, ir reaguoti ambicingiau, ne tik kalbėti apie reklamą. Ačiū. E, gavau ženklą iš vertėjų, kad e, būtų gerai, jeigu kalbėtumėte nors kiek lėčiau, ponas Ajuso. Ačiū. Pone pirmininkė, kalbame ir vėl apie muitus. E, norėčiau paprašyti supratimo mūsų vindariams ir pagalvoti apie galimus kompensavimo mechanizmus. Yra kai kas ir susijęs su trečiosiamis šalimis, taip, bet vis dėlto ir tas lankstumo terminas penkeri metai, kad ir bus panaikintas ar pratestas, norisi dar ilgesnio, reikia labiau apsaugoti e, čia dirbančius ūkio subjektus, kad nenukentėtų jie. Komisaras, komisijos narys Auganas e, stengiasi esą darybų būdu, kad būtų panaikinti tie muitai, bet tikiuosi, kad e, nenuguls visa, visa ta žala ir, ir našta ant mūsų vartotojų pečių. Ponas Dekastro, ačiū, pane pirmininkė. Tik kelios mintys. Visų pirma, dėkoju komisijai už šį deleguotą į teisės aktą. Koordinatoriai taip pat balsavo už, kad pagreitinta procedūra būtų pritaikyta, kiek įmanoma greičiau. Norime priemonės patvirtinti ir dar kalbant apie ateitį porą prašymų. Jeigu kalbam apie penkerių metų laikotarpį, tai čia pasakyta, jog veiksmai turi būti pagristi arba tas pratesimas mm, turi būti pagrįstas. Man atrodo, galima paprasčiau formuluoti visą tai ateityje. Mm, per daug biurokratijos čia išvelgiu. Ir dar, jeigu neklystu, antroji dalis, antras straipsnis, kur kalbama apie mm, force major sąlygą. Tai be abejo, jeigu įvyksta kas nors panašaus, tuomet programa negali būti vykdoma ir tuomet vėlgi žalą patirs ūkio subjektai. Ačiū, ponė Miller. Ačiū, ponės Kenel, už įvadinį žodį. Mums, Rinių frakcijos nariams, ši tema irgi labai rūpėjo ir dar lapkričio mėnesį priimtoje rezoliucijoje tas aiškiai nuskambėjo. ES vindarių padėtis turi būti gerin, gerinama ir reikia konkrečių priemonių, kurias dabar ir pristatėte. Tad manau, kad bent jau šiek tiek jos padės, ar jų pakaks, turime dar palaukti ir pažiūrėti. Džiugu, kad yra pasirinkta pagreitinta procedūra, taigi sausio 29 dieną jau bus galima pradėti priemonės taikyti ir parama pasieks vyndarius. Ar tikrai reikia fondo atskiro, ar galima galbūt reagavimo į krizės fondą išplėsti ir, ir čia taikymos rytį mm, praplatinti matysime taip pat ateityje. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la comisión. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pirmiausiai padėkoti komisijai už šį deleguotą į teisės aktą. Kad, džiugu, kad reklamos programos taps lankstesnės. 25 e, procentai valoriam muitas žemės ūkio produktams iš ES yra tikrai didžiulis smūgis E, ūkio subjektams mūsų, ypatingai vindariams ir Ispanijoje be abejo, dėl to reikia veikti, reikia suteikti to lankstumo, kad eksportuotojai galėtų savo produkciją parduoti kitose, kitose rinkose. E, einama teisinga linkme, siūlant šias priemonės, bet visgi turime ir garantuoti, kad priemonės įsigaliotų kiek įmanoma greičiau ir kad būtų daroma dar žymiai daugiau. Trumpalaikio pobūdžio sprendimai nepakankami. Reikia kuo skubiau pasirūpinti tuo, kad apskritai neliktų tokių, mm, tokio pobūdžio muitų maisto produktams, tai svarbu ir ūkininkams, ir gyvulininkystės sektoriaus atstovams ir gindariams. Ačiū, ponia Gilera. Gracias, presidente. Bueno, sobre este reglamento. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir prieš mane kalbėjo kolegos, galiu pasakyti, kad šio reglamento ketinimai, tiksliau, ketinimas pateikti, tokį, prengti tokį reglamentą yra geras, bet pats pasiūlymas tikrai toks nėra. Nes čia yra perkeliamos lėšos iš kitų programų, tam, kad būtų išspręsta ši rimta problema. Man atrodo neadekvatu taip elgtis. Dabar pirmoji priemonė yra finansuojama iš fondų, iš lėšų tiksliau, kurios buvo perkeltos iš kitų finansavimo sričių. Man atrodo, kad reikia paieškoti kito sprendimo. priemonės pačios būtų geros, jeigu būtų kitoks finansavimas. Šiam sektoriui apskritai reikalingas didesnis finansavimas žalai kompensuoti. Tai čia kalbu tiek Ispanijos, tiek apskritai viso sektoriaus vardu. Dėkuoju pirmininkė. Mes e, susipažinome su pasiūlymais, tačiau dabar atrodo, kad į tai žiūrima kaip į konjunktūrinę problemą, konjunktūros problemą. Tačiau struktūriškai aeronautikos, automobilių ar kiti sektoriai yra siejami su žemės ūkiu ir nuolat žemės ūkis nukenčia dėl tų kitų rinkų, kurios nieko bendro su žemės ūkiu neturi. Na, gerai, kad remiami yra žemės ūkio produktai, tačiau man atrodo, kad to nepakanka. Kaip kad jau siūliau lapkričio mėnesį, man atrodo, kad galėtume čia panaudoti prisitaikymo prie e, globalizacijos padarinių fondo lėšas. Dabar tai yra pristatoma kaip konjunktūrinė ekonominė problema, bet tai yra tiesiog struktūrinė problema, nuolat tai iškyla rinkoje ir aš siūlyčiau panaudoti prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Ačiū dabar žodis kolegai Dauflin. Ačiū. Norėčiau pritarti tiems, kurie prieš mane pasakė, kad priemonės yra teigiamai vertintinos, bet tai tai yra lašas jūroje. Ir kaip ir kalbėjo prieš mane kolega, dabar tarsi žemės ūkio sektorius e, srebia tą košę, kurią privirė aviacija. Man atrodo, kad reikėtų ieškoti efektyvesnių priemonių. E, Dabar mes kalbame apie Amerikos prekybos ministeriją ir apie tai, kad jie vertina e, numatytų muitų veiksmingumą apie 11 milijonų e, eurų. Kalbame apie 6,5 milijonus eurų Ir pavyzdžiui, Italijoje, mano valstybėje, e, vynas e, nėra apmokestamas, bet ateityje gali būti numatyti 100 procentų muitų mokesčiai. E, bet taip pat matome, kad jau savaičių savaitės nėra užsakomas vynas, nes importuotojai paprasčiausiai bijo, kad anksčiau ar vėliau bus tie muitai. Tai ar yra kažkokių tai galbūt uh, naujų poslinkių, kalba apie komisaro kelionę, ar bent jau gal galima patvirtinti, kad situacija neblogės. Ačiū, kolega Sander. Ačiū. Ačiū komisijai už pasiūlymus. Tačiau čia dar vienas klausimas neišspręstas. Mes pa, pa, o priemonę siūlome čia panaudoti ir konkrečiai kompensavimo priemonės nukentėjusiams sektoriams. Tačiau e, nesusilaukėme jokio atsakymo šį, pasau, šį pasiūlymą ir čia Agri generaliniam direktoratui siūlyčiau panagrinėti šį pasiūlymą. Kitas dalykas, labai svarbu, kad e, dokumentai įsigaliotų kaip įmanoma greičiau. Čia koordinatoriams e, norėčiau pasiūlyti panagrinėti šį klausimą ir galbūt pateikti neprieštaravimo rezoliuciją. Ačiū, aš manau, kad tai yra labai svarbu ES vynininkams ir konkrečiai Prancūzijos vynininkams, kurie dėl to smarkiai nukenčia. Ačiū dabar žodis ponui Andriju. Ačiū pirmininkė. Aš irgi džiaugiuosi, kad skubių priemonių imasi komisija. Kaip ir kiti kolegos, manau, kad tokių priemonių nepakanka tam, kad e, išvengtume nuostolių šiam sektoriui. Manau, kad reikia ir toliau diskutuoti šio klausimu. Jūs dabar konjunktūrinį sprendimą siūlote struktūriniai problemai. Vienas klausimas, vienas pasiūlymas. Pirmiausia, man atrodo, kad reikalingos papildomos biudžeto lėšos, gal galėtumėte tai pakomentuoti, reikalingas rimtas biudžetas, bet to nuo 50 iki 60 procentų siūlomas dabar padidinimas, iš ko tai finansuosite ir kas dėl struktūrinio sprendimo, ar nereikėtų rinkos priemonių tokioms neįliniams krizėms, ypač šiuo metu reformuojant BŽUP. Dėkoju. Ačiū. Prašome nekalbėti greitai, kad vertėjai žodžių suspėtų išversti. Kolega Vino. Ja, e, vielen Dank. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Jau daug girdėjome, kalbant apie struktūrinės problemas. Daugiau nei vienas milijardas eurų bus išleista vyno srityje. Mes suprantame, jog yra žaliasis kursas, jog reikia tvarumo, tačiau žiniasklaida kalba apie tai, kad daugia šalės įmonės iš to daug išlošia trečiosiose šalyse. Ar tikrai tai yra komisijos tikslas? Ir jeigu jūs žinote, kad tai bus, kokiu priemoniu imsitės, nes žinote, kad mūsų regioninės priemonės galėtų būti tos, kurių reikia. Bet kolegė Agilera kalbėjo apie tai, kad iš esmės iš kitų programų yra grobiamos lėšos. E, mes juk turėtumėm remti savo smulkiuosius ūkininkus, o ne daugia šalius koncernus, kuriems yra tarsi žeriami milijardai į gerklę. Ačiū kolegiam. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad atsižvelgėte į parlamento prašymus šiame procese. Noriu tik tai priminti, kad mes labai sparčiai mobilizavomės, solidariai veikiame. Dėkoju už šį tekstą. Na, aišku, galėjo būti jis ir ambicingesnis, su skubos procedūra, visi tam tikriausiai pritartų. Vis dėlto reikėtų pasidžiaugti JAV gamintojų veiksmais Turime smulkių e, šeiminių įmonių JAV, kurios e, gali dėl to bankrutuoti. Štai jau e, ilgus metus, ne vienerius metus Europos šeimos uh, šeimininės įmonės investuoja JAV ir dabar dėl kažkokio kito sektoriaus problemų jos gali bankrutuoti. Aš manau, kad tų priemonių nepakanka, reikia kompensavimo priemonių, rinkos priemonių. Taip pat klausimas dabar. Karuselinė priemonė pritaikyta bus lapkričio vasario mėnesio pradžioje, ar jūs esate numatę kažkokių priemonių tam damoklo kardui išvengti? komisija veikia greitai, rinkos veikia dar greičiau, ar įmanoma tikėtis greitų rezultatų ir ateityje šioje srityje, greitų sprendimų. Ačiū dabar žodis kolegijai Ryčiai. Dėkoju, pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Aš manau, kad mes kenčiame dėl priekybos karų. Mes, kaip atsakoma, priemonę JAF nustatėme muitus Aš siūlyčiau komisijai panaikinti šiuos muitus, konkrečiai alkoholio sektoriui ir Škotijos viskiui. Aš siūlyčiau panaikinti šiuos tarifus ir galbūt taip JAV atsisakys savo atsakomųjų priemonių. Ačiū. Visi uždavė klausimus, kurie norėjo, tad dabar paprašysiu direktoriaus Kenelio atsakyti Prašyčiau kalbėti glaustai, nes labai smarkiai atsiliekame nuo numatyto tvarkaraščio. Ačiū. Ačiū pirmininkė, tikrai pasistengsiu kalbėti glaustai. Vienas iš esminių iškeltų klausimų tai yra intervencijos apimtys siekiant remti gamintojus. Pono Andriju atsakysiu. Labai svarbu turėti galvoje, kad mes Nuo 50 iki 60 procentų didiname įnašą. Tačiau taip pat matome, kad nepakankamai išleidžiama pagal nacionalinės paramos programas įvairiose valstybėse narėse. Tad pinigai yra, bet dabar jų nepaprastai reikia. Be to, pačios valstybės narės gali prisidėti prie komisijos įnašo, kurio, kurį padidiname iki 60 procentų, pasiekiant bendrąją viršutinę 80 procentų ribą. Kitaip tariant, galima išleisti daugiau siekiant paremti sektorių. Antras svarbus dalykas, ponas Dorfmanas apie tai kalbėjo gamintojų baimė, kad situacija eskaluosis. Mes norėtumėm užkirsti tam kelią, kad JAV galbūt e, numatytų tokią kaip ir muitų karuselę ar padidintų muitus iki 100 procentų ir taip toliau. Mm, pažangos pasiekta šioje srityje, aš jau paminėjau ją. Komisijo, komisaro Hogano misiją į Vašingtoną ir diskusijas tarp Trumpo ir Makrono. Mes kalbame be kita ko apie tai, kad tai susiję su skaitmeninių pardavimų mokesčių ir e, reakcija į juos e, numačius mokestį vynui. Tad mes matome apie tuos muitus. Bet ko siekiame išvengti? Panikos, panikos sektoriuje, kadangi vynas yra negendantis produktas ir vynas ir toliau yra naudojamas čia e, Europoje, jis fasuojamas ir geriamas. Bet jeigu situacija blogės, tai dauguma įmonių, restoranų priims atitinkamus e, pirkimų sprendimus, turėdami galvoje, kad kainos galbūt mažės. Bet tikrai neturėtumėm siūsti žinios, kad šis sektorius atsidūręs krizėje. Mes turime, taip sakant, išlaikyti sveikus nervus. Ir dar vienas nepaprastai svarbus dalykas, jūs visi apie tai žinote, mes turime nepaprastai sunkiai dirbti, kad būtų atsisakyta šių priemonių. Ne tik, kad neseskaluotų situacija, bet kad jų būtų atsisakyta tų priemonių. Komisija nuolatos kartoja, kad muitai nėra sprendimas sprendžiant prekybos ginčių ginčius, mums reikia dėrybų per PPO arba jeigu reikia dvišalių pagrindų. Ir pavyzdžiui, tas kvietimas, raginimas atsisakyti dabartinių tarifų JAV tam, kad susilauktumėm grįžtamųjų priemonių, reikia turėti galvoje, kad mūsų muitai JAV eksportui buvo netiesioginis kerštas už tai, ką jie padarė. Dėl to turime turėti galvoje, kad gegužės, birželio mėnesio bus PPO nustatyta, kaip yra su Boeingo byloje. Ar mums bus suteikiama teisė, e, taip sakant, atsakant numatyti savo muitus. Mes nenorime to daryti, mums tai nepatiktų. Uh, ir komisija tą pasakė, ir Hoganas, bet mes tikrai nedėlsime ir ginsime savo gamintojų interesus, taip pat ir vyno sektorija. Tad nepamirškime, tie muitai buvo numatyti ne, vyn, ne vien tik vyno sektorija, bet ir stipriųjų gėrimų sektorija. Mes kalbame apie uh, pieno uh, produktus, sūrį ir taip toliau ir panašiai. Tad dabar dėl vyno sektoriaus. Tai yra viena iš sėkme vainikuotų istorijų. Mes kalbame apie eksportą. Mūsų eksportas puikiai atrodo. 12 milijardų eurų sudaro eksportas, vyno eksportas. JAV taip pat didžiulė dalis. Tad JAV išsirinko tą sektorių, kuris veikia sėkmingai ir kuris mums yra skausmingas tokių priemonių atveju. Dar nekartą girdėjau, kalbant apie žalą, bet žala padaryta ir JAV, nes Europos vynai yra populiarūs Amerikoje. Mes kalbame apie visą e, importuotojų, pažmenininkų, restoranų ir kitų institucijų tinklą. E, Ir net 108 kongreso nariai kreipėsi į Trumpą, kritikuodami numatytus muitus ir prašydami uh, sprendimų. Mes tikimės, kad uh, tai bus išgirsta JAV. Ir kaip tik dėl to, ko gero, ir neseskalavo ta situacija. Kitaip tariant, mes kalbame apie muitus abiejose Atlanto pusėse. Labai ačiū klausimas, bet labai trumpai prašom. Bet vieną dalyką labai aiškiai reikia suformuluoti. 10 procentų reklamos programoms. Tai yra tie pinigai, kurie jau buvo valstybėse narėse numatyti kitose, e, kitoms rytims, jau buvo jos suplanuotos. Dabar mes kalbame apie pinigus reklamos programoms, bet tie pinigai, jie bus uh, taip sakant, iš kitų programų atimti ir perkelti iš vienos vietos į kitą. Tai kitom programom bus, daugiau tų, bus mažiau tų pinigų, nes jie perkeliami į vyno sektorių. Akčio, aš galvojau, kad jau atsakiau į tai kalbant apie Ispaniją. Mes matome, kad labai smarkiai neišleidžiami nacionalinių rėmimo programų pinigai. Ir prieš šešias savaitės taip pat buvo kalbama su Ispanija, sakant, kad jiems reikia padidinti, tiksliau daugiau išleisti pinigų, nes pinigai yra. E, pinigai yra leidžiami investicijoms, e, kriziai spręsti, renkasi valstybės narės. Bet dabar valstybės narės tiesiog turėtų kaip akcentą pasirinkti e, propagavimo veiklą, reklamos programas. Tad mes kalbame apie galimybės tuos pinigus leisti nacionaliniu lygiu. Mes padidinome savo įnašą iki 60 procentų, o likusią dalį gali padengti nacionaliniai pinigai. Labai ačiū direktoriaus Kenel, ačiū Jums už pateiktą informaciją. Be jokios abejonės mes ir toliau palaikysime ryšį. Pageidaujant parlamentui, dabar baigiame oficialiąją šiandienos ryto posėdžio dalį. Tęsime, vyks koordinatorių posėdis. Tai jau yra uždaras posėdis, mes susitiksime 14.30 ir kalbėsime apie gyvūnų sveikatą. Ačiū.